rozdano protokół wczorajszego posiedzenia czy są uwagi vakar dienos posėdžio e, protokolas yra visiems išdalintas jei niekas neturės jokių pastabų laikysime tą protokolą patvirtintu ir pagal darbotvarkę turėtume išklausyti komisijos pareiškimus dėl tvarių investicijų plano, teisingos pertvarkos fondo ir socialinės Europos veiksmų gairių. Norėčiau priminti, kad jeigu norite pasisakyti arba užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę, Jūs galite tai daryti tradiciniais būdais arba per elektroninę sistemą. Taisyklės, kaip tai padaryti, yra prie įėjimo į posėdžių salę. O dabar žodis Europos komisijos vicepirmininkui ponui Fransui Timermansui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, vos praėjusį mėnesį, praėjus dešimčiai dienų nuosios komisijos darba, darbo, e, komisija pristatė parlamentui e, e, žaliojo kurso planą. Taip pat turime norime pristatyti e, tvarių veiksmų planą, kaip tapti e, neutraliu e, klimato požiūrio bloku, pirmoji tokiu pasaulyje iki 2050-ųjų. Taip pat norime pristatyti užimtumo galimybių apžvalgą, kurias atveria žaliojo kurso planas. Tai, planas. Taip pat pakalbėti apie tuos, kurie bus labiausiai paliesti ir kaip juos apsaugoti tų visų, dėl tų visų pertvarkų. Valdis pritvarkys kitus klausimus, bet aš noriu pristatyti teisingos pertvarkos fondą. Norime e, kreiptis į. E, žmonės Asturijos, Asturijoje, Baltijos regioną, kurie, kur, daugelį regionų, kurie, kur, kur yra svarbus e, iškastinio kūro šaltiniai. Žinome, kad pereimo prie e, žalesnės e, sistemos planas yra labai e, griežtas ir tas numatomas kelias atrodo bauginantis šiandien. Teisingos pertvarkos e, fondas, kuriam skirta, nu, numatyta skirti beveik 100 milijardų eurų, reiškia, kad ES yra draugė su jumis. Siūlome veiksmus e, trijose ramšiuose. Visų pirma, 7,5 milijardo eurų šviežių pinigų šalia komisijos pasiūlymų dėl būsimo ES biudžeto e, teisingos, teisingos pertvarkos fondui. Tai e, reiškia, kad dar sugebėsime sukurti 50 milijardų eurų pritraukti investicijų skirtų persit naujų įgūdžių įgyjimui, darbo vietų kūrimui, e, švarios energijos šaltinių E, infrastruktūrai, kad pasirengtume naujai veiklai. Antra, siūlysime ypa, e, prieigą prie investicijų plano, ypač teisingos pertvarkos fondo. Taip mobilizuosime privataus sektoriaus lėšas iki 45 milijardų eurų dydžio, kad e, tarši pramonė persitvarkytų į naujoviškas technologijas. E, klimato neutralumo veiksmų srityje pateiksime paramą pernant prie naujų technologijų ir kuriant novatoriškas darbo vietas. Visų, ir galiausiai EIB investicijų banko paskolos bus skiriamos šalia mūsų siūlomų galimybių vietos ir regionų valdžiai, kad būtų galima finansuoti ekologiškus projektus, pavyzdžiui, žmonėms izoliuoti savo būstą. Taip pat tai, bus, finansuosime. E, šio laikinės e, būsto šildymo galimybės ypač pažydžiamoms e, šeimoms, kurios neturi lėšų tuo pasirūpinti pačios. Skirsime dėmesio tiems, kuriems reikia ypatingos paramos per tokius projektus. Taip pat norime pasitelkti regioninę patirtį ir ją panaudoti teisingos pertvarkos platformoje. Šiandien teikiamas pasiūlymas yra skubus skubus, reikalauja netidėliotinio dėmesio. Jūs tai puikiai žinote, nes jūs, parlamentas, ir pasiūlėte Teisingos pertvarkos fondą. Tikimės, kad taryba e, į tai atsižvelgs ir jam pritars septyni, darybose dėl kitų septyniarių ES biudžeto planų. Raginame valstybės narės nustatyti, kuriems regionams reikia e, konkrečios mūsų paramos ir dirbti su komisija, rengiant konkretų pokyčių planą. Tai bus kolektyvinės pastangos, kurios apims vietos, e, regionų valdžią, socialinius partnerius, pramonę ir e, pilietinę visuomenę. Visi turi dalyvauti. E, tų pokyčių savininkai turi būti visi, kas dirbantis ir gyvenantis vietoje. Mes žinome, kad 30 milijardų eurų tik tai pradžia. Tas mechanizmas siekia ne tik užtikrinti teisingą pertvarką. Mes norime ir socialinio visuomenės pokyčio, atsinaujinančio energijos šaltinių, naujų darbo vietų, švaraus oro, e, švarus gerimo vandens. Tai bus rytojaus aktualios ir labiausiai pažydžiami visuomenės nariai ypač turėtų turėti galimybę pasinaudoti tais pokyčiais. Visų mūsų siūlomų pokyčių ašis tai teis, teisingumas. Norime, kad žmonės turėtų galimybę e, apšildyti savo būstą, turėtų galimybę į. E, e, orų gyvenimą už, užtikrinančias darbo vietas, kad galėtų būti apsaugoti nuo, taršo, nuo taršos aplinkos. Šiandien dar kartą patvirtiname įsipareigojimą įgyvendinti žaliojo kurso susitarimą ir nepalikti nei vieno nuo šalyje. Dėkoju. Dabar komisijos vardu e, kalbės ponas Dombrovskis. Gerbėmiai parlamento nariai, Europos žalėsis kursas e, išdėsto mūsų ambiciją, kad Europa iki 2050-ųjų taptų klimato atžvilgių neutraliu kontinentu. Tai atliepia ir mūsų piliečių, ir būsimųjų kartų interesus e, tvarių investicijų planas, kurį priėmė šiandieną komisija, užpildo šitą įsipareigojimą turiniu ir numato aiškius žingsnius. Ten numatomas naujas politikos iniciatyvos ir naujų, naujas bei egzistuojančias priemonės tam planui pasiekti. Paminėsiu mūsų plano tris ramščius. Visų pirma, finansavimas. Pagal planą bus mobilizuota bent jau vienas trilijonas eurų tvarių investicijų per artimiausias dešimt metų. E, siekiant e, klimato kaitos mažinimo tikslų bus išleista bent jau pusė tos sumos. 279 milijonai eurų e, viešųjų investicijų bus skirta atitinkamas investicijoms, taigi ES žalesis biudžetas rodys tikrą pavyzdį. Dar 114 milijardų eurų bus skirta teisingo pereimo mechanizmui. Tai numa, bus numatyta kitoje DFP. Taip pat pagal ATL sistemą egzistuos ir kiti mechanizmai. Ir iki 2025 e, klimato kaitos mažinimui galima bus skirti 25 procentus